E visos šiandien patvirtos rezoliucijos bus perdotos adresatams, niekas tokiam pasiūlymui neprieštarauja. Europos parlamento parlamentinė sesija yra nutraukiama dabar. Linkiu visiems kolegoms geros kelionės.